sustiprinsime jų įgaliojimus. Ponas Marko Zany išėjo iš EFDD frakcijos ir tapo ENL frakcijos nariu nuo 2017 m. sausio 11 dienos. Ponas Marko Afronte išėjo iš EFDD frakcijos ir prisijungė prie Žaliųjų frakcijos nuo 2017 m. sausio 11 dienos.